Uh, colleagues, dear colleagues, we have to start. Kolegos, labas rytas, turėtume pradėti darbą. Šiandien uh, kolegos labai paprašyčiau susitelkti, nes labai svarbus sprendimas mūsų laukia. Mes turim komiteto biurą išrinkti, išrenkant komiteto pirmininką. Pone Valera tapo komisare, taigi turim perinkti komiteto pirmininką. Ir norėčiau pranešti, kas ką pavaduoja. Ponas Blaga pakeičia poną Kubilių, poną Salinį pakeičia ponę Nibler, ponė Tot pakeičia poną Gürk. Tiek iš EPP, toliau socialistų ir demokratų, ponas Ziutl keičia poną Kalendą ponas Čys, pona Haizelį, Renew frakcija, ponė Bilbaro Parandika keičia ponę Ber, ponas Ansip keičia kolega Fleko, žalieji, ponė Paulus keičia pona Blos, ponas Kariam keičia pona Pekšą į D frakciją, ponė Bild keičia pona Marijanį, EKR. Er. Ponas Rokin keičia kolegą Tošinovskį, Guja, ponas Botenga yra keičiamas Kornelijos Enst. Tai tiek. Keičia Kornelija Enst. Turime kvorumą ir dabar nominuokit kandidatus, siūlykit kandidatus. Labas rytas. EPP frakcijos vardu Mitelbuzoji siūlome į komiteto pirmininko postą. Dėkoju. Kalbėtojas kalba be mikrofono. Labas rytas. Pone Joel Milan norėčiau pasiūlyti į pirmininkės postą. Joël Milin. Neįsijungęs mikrofono kalbėtojas. Dabar norėčiau paklausti, ar abu kandidatai sutinka kandidatuoti. Sutinka. Gerai. Taigi dabar turim e, slaptai balsuoti. Pasiruoškite balsavimo korteles, taigi du kandidatai. Kaip žinote, kiekvienas komiteto narys turi tik vieną balsą. EPP 18 ir D15, Renew 10, Greens EKR 6, GUE 5 ir neprisijungia 4. Ir per pirmą raundą laimės tas kandidatas, kuris surinks absoliučią e, balsų daugumą. Taigi balsuojant, jau galime pradėti balsuoti. Taip pat norėčiau dar priminti štai ką, kad ponė Melan, raudonas balsas, ponas Melan, busoji, buzoji, žalias. Taigi, pasibandykime, pasibandykime dabar, ar visi supratot, ar veikia įranga, pasibandykime. ar pasiruošę balsuoti? Ne visos mašinos veikia. pakeiskit vietą, jeigu jūsų balsavimo įranga neveikia. Kolegos, ar, ar niekam daugiau nėra problemų? Ar įranga veikia? Tai ar pasiruošę visi balsuoti? Tai pradėkime tada. Taigi, žinote, kaip balsuoti, prašom, balsuoti pradedame. Ar visi jau balsavo? Balsuoti baigiame? Ne, dar nebaigėte. Vienu EPP per daug. And now it's okay. Balsuoti baigiame. Visi balsavote. Balsuoti baigiame. Busoji. Uh... Tai matome, kas laimėjo. Ponas Buzoji, 52 balsai, sveikiname. Chairman, tai kviečiu dabar pirmininką užimti savo vietą. Uh, thank you very much, colleagues. Uh, just allow me